kas nors pasiskaitėte, kas jame parašyta. Yra tokia starumo knyga, kurioje yra labai daug techninių nuostatų. Prireikė dešimties metų, kol dėl jų susitarėme. Aš iš tiesų nemanau, kad būtų lengva sudaryti e, panašų panašaus sudėtingumo sustarimą, daug aplink, sudėtingesnėmis aplinkybėmis, kurias turime dabar. Taigi, Mes, europiečiai, ir aš čia kalbu užsienio reikalų ministrų tarybos vardu, mes, europiečiai, privalome dėti visas įmanomas pastangas, kad šis sustrimas būtų išsaugotas. Ir turime spausti iraniečius tam, kad jie vykdytų visus prisimtus įsipareigojimus. Tačiau noriu pasakyti Jums dar vieną dalyką, kurį minėjau pradžioje. JAV vienašališkai pasitraukė iš šio susitarimo, o Iranas laikėsi prisimtus įpareigojimų 14 mėnesių, e, jokių veiksmų, kontrveiksmų nesimdamas. Dabar jie teigia, kad mano, jog neprivalo laikytis šio susitarimo įpareigojimų. Tačiau vienas dalykas yra nesijausti laiky, e, e, nejausti prievalės laikytis tų įsipareigojimų ir kitas dalykas jų iš tiesų nesilaikyti. Tarptautinė atominės energetikos agentūra <clears throat> vienintelė gali dabar e, nu, nustatyti ir įvertinti, kaip keičiasi situacija ir iki šiol Tatenos atstovai savo ataskaitose E, jokios e, grėsmingos informacijos nepaskelbė. <clears throat> Taip pat mes turime laikytis ir karinės pagalbos įsipareigojimų Irakui. Žinoma, reikia nepamiršti ir Ukrainos e, orlaivio numušimo ir visų to aplinkybių, kurias minėjote savo pasisakymuose, dėja tai užtruktų per nelik ilgai, tik tai noriu baigdamas padėkoti už išsakytas mintis ir manau, kad ateityje dar prie šio klausimo būsime priversti grįžti. Ačiū. O mes dėkojame Jums, ponė vicepirmininkė ir vyriausias įsigaliotinį. Diskusijas šiuo, dėl šio darbo atvarkės klausimo baigime ir prieš perėdami prie kito darbo atvarkės klausimo išklausykite trumpą pranešimą, ponas Lens Forman, paliks neprisijungusių parlamento narių grupę ir nuo e, sausio 15 e, dienos 20 metų taps EKR frakcijos nariu. Dabar aptarsime ponios Izabel Fizelė ir Lima pranešimą. 2018 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje ir ES politikos šioje srityje. Galiu e, priminti, kad e, galite e, vadovautis standartinę registracijos procedūra ir kitomis procedūromis. Instrukcijas galite rasti visur salėje. Dabar suteiksiu žodį poniai Vizeler Lima. Prašom. Europos parlamentui tenka atsakomybė kalbėti aiškiai ir vieningai, kalbant apie žmogaus teisės. Ir Dėrybų metu e, mes e, sutarėme ir dabar turiu galimybę pateikti balsavimui pranešimą, kuris atspindi visus, visas mūsų kovas, visas mūsų diskusijas ir kuriam pritars didelė dauguma. Ir e, iš tikrųjų tas pranešimas nėra savitikslis. Kalbame apie kontekstą ir tvirtiname E, tai, kad mes remiame demokratiją ir žmogaus teisės. Ir, e, ir iš tikrųjų e, mūsų Europos parlamente toks susitarimas vis dėlto turi peržengti frakcijų ribas. Ir tai mums suteikia patikimumą, kurio mes prašome ir kurio mums reikia tarptautiniuose santykiuose, siekiant gerbti žmogaus teisės. Europos balsas e, kartu su kitais balsais yra būtinas, turint galvoje e, žmogaus teisų padėties pasaulyje pranešimą. Pranešime yra e, reiškiamas susirūpinimas dėl išpolių prieš demokratiją ir statymų viršenybę. Iš tikrųjų yra teigiama, kad didėja autoritarizmas ir vis dėlto mes neturime pasinerti į pesimizmą ir pranešime yra sakoma, kad kai kuriuose šalise taikos ir demokratijos procesai vyksta, taip pat vyksta konstitucinės ir teisminės reformos. Noriu akcentuoti, kad pilietinė visuomenė, jos e, siekis kurti demokratiją ir gerbti žmogaus teisės e, yra aktyvesnė ir tai mus padrasina ir mes e, e, giname demokratinės vertybės. E, bet vis dėlto yra vienas dalykas, kuris yra labai nepalankus. Turiu galvoje etninį, etninius valymus. Ir dėl jų prasidėjo masinis žmonių persikėlimas. Taip pat vyrauja smurtas ir daug nežmogiškumo. Ir iš tikrųjų e, e, yra kuriama e, tokie, tokios sąlygos, kuriomis neįmanoma gyventi. Ir mums tenka pareiga pasmerkti tokius atvejus ir, ir šio, mes kaip šio parlamento nariai turime ir politinę pareigą reaguoti Pranešime taip pat kalbama apie vietinių bendruomenių teisės, tas bendruomenės gina nacionalinė ir tarptautinė teisė, taip pat kalbama apie moterų ir vyrų lygybę, taip pat sakoma, kad moteris ir vaikai yra pažeidžiami, jie, jas labiau grėsia smurtas ir piknaudžiavimas. Taip pat ir išnaudojimas. Taip pat e, pranešime daug dėmesio skiriama saviraškos laisviai, pluralizmui ir tikrai demokratinėms visuomenėms. Taip pat e, yra smerkiamas, e, smerkiami neteisėti veiksmai prieš žurnalistus, mokslininkus. Taip pat kalbama apie žmogaus, apie mirties bausmę, neteisėtą kalinimą. Taigi žmogaus teisės turi būti stiprinamos, privalo būti stiprinamos Ir taip pat reikia dialogo žmogaus teisų tema su trečiosiomis šalimis. Ir galiausiai pranešime yra akcentuojama, kad e, sąžinės, e, minties, religinių įsitikinimų laisvė turi būti garantuojama visame pasaulyje ir turi būti be jokių sąlygų išsaugoma. Ir pabaigoje norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir jų komandoms už e, mūsų darbo metu vyravusią dvasę. Ačiū. Merci. Ačiū dabar suteiksiu žodį vicepirmininkui vyriausiajam įgaliotiniui ponui Borel. Prašom. Madam President, honorable members of the Pone pirmininkė, gerbėmiai Europos parlamento nariai. Dar kartą noriu padėkoti Europos parlamentui už tai, kad nuolat stebi žmogaus teisų padėtį visame pasaulyje. Palankiai vertinu įsame, įsamų e, metinį pranešimą dėl žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje. Jame pateikiama daug e, naudingų rekomendacijų. Dėkuoju pranešėjai, e, poniai Fizeler Lima, už jos darbą. Pirmiausia, turiu, pas, turiu pasakyti, kad žmogaus teisės ir demokratija turėtų ir toliau būti mūsų darbo pagrindas. Gruodžio mėnesį tarybos posėdėje kalbėjome kartu su visais užsienio reikalų ministrais apie mūsų kolektyvinės pastangas skatinti žmogaus teisės ir demokratiją visame pasaulyje pritraukiant ir pilietinę visuomenę, ir žmogaus teisų gynėjus, ministrai e, sutarė, kad politinių požiūrių būtų tinkama imtis e, veiksmų šioje srityje ir e, taryboje dirbama toliau ir mes tikimės, kad pavyks kuo sparčiau daryti pažangą. Sankcijų dėl žmogaus teisų režimas yra vienas iš tikslų kurį e, norime visi kartu pasiekti kuo greičiau. Antrąją kadencijos dieną kalbėjau su e, žmogaus teisų gynėjais iš viso pasaulio žmogaus teisų forume. Kalbėjome apie tai, e, kokia ateitis šioje srityje mūsų laukia. Daugelis klausimų, kurie buvo įtraukti į jūsų metinį pranešimą dėl žmogaus teisų ir demokratijos, jau ir anksčiau buvo minimi tokiuose pranešimuose. Labai svarbu vadovautis konkrečių šalių pavyzdžiais Mes puikiai suprantame, kokių ryšių yra tarp ankstesnio pranešimo ir šio pranešimo ir tikimės, kad ir 2019 metų pranešimas bus laiku priimtas šį pavasarį. Užsienio reikalų politikos srityje žmogaus teisės užima labai svarbę vietą. Bus uh, parengtos veiksmų gairės šioje srityje, kurios bus įgyventinamos per kitus penkerius metus, e, siekiant užtikrinti perėjimą e, prie naujo, naujo režimo ir geopolitinę pusiausvyrą. Žmogaus teisės ir demokratija ir toliau turėtų būti pagrindas, kuriuo grindžiame savo santykius su trečiosiomis šalimis žmogaus teisės ir demokratija yra labai svarbios priemonės mūsų politikoje viso, visame pasaulyje, kad galėtume skatinti žmogaus teisės, demokratiją. Įgyvendinant e, pavyzdinę iniciatyvą 2019 metais e, pavyko surinkti 135 milijonus. Buvo e, pateiktas, paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus dėl LGBTI teisų apsaugos, tam buvo skirta 17 milijonų Ir e, šis projektas e, skirtas e, gana sudėtingoms, sudėtingoms šalims - Rusijai, Malaviui, Hondūrui, Nikaragvai, Kolumbijai, Peru ir kitoms. Šių projektų metu buvo remiamas pajėgumų didinimas, nevyriausybinėse organizacijose buvo teikiama teisinė pagalba LGBTI srities žmogaus teisų pažeidimų aukoms žmogaus teisų gynėjams šioje srityje. Jūsų pranešime teisingai pažymima, kad priekybos ir ekonomikos politika turėtų būti susijęta su politiniu dialogu ir kad žmogaus teisų, mm, žmogaus teisų pažeidimus reikėtų visapusiškai atsižvelgti ES įmantis bet kokių veiksmų. Jūs e, puikiai žinote, kokios yra mūsų gairės žmogaus teisų srityje, mm, užtikrinant e, tiesioginį dialogą šioje srityje viešosios diplomatijos e, kontekste norime dar kartą pabrėžti, kad Europos e, Sąjungos vieta, e, kovojant už žmogaus teisės ir demokratiją pasaulyje, yra labai e, matoma. Kartu su e, Latino Amerikos ir Karibų jūros baseino šalimis esame pateikę tris rezoliucijas dėl vaiko teisių. Dvi iš jų buvo pristatytos kovo mėnesio sesijoje žmogaus teisų taryboje. Kita yra susijusi su uh, jungtinių tautų uh, vaiko teisų konvencija e, ir kitas pranešimas e, yra susijęs e, su neįgaliųjų teisėmis. Jūsų pranešime taip pat teisingai atkreipiamas dėmesys į moterų teisės visame pasaulyje. ES ir toliau yra visiškai įsipareigojusi užtikrinti žmogaus teisės visiems. Uh, Mes e, norime paisyti žmogaus e, teisų, lyčių lygybės, tai e, darome ir čia, ir imdamiesi įvairių iniciatyvų, kad nutrauktume smurtą prieš moteris ir mergaitės buvo surinktas ir atitinkamas renginys New York'e. E, ta iniciatyva 2018 metais, 2024 metais skiriama daug lėšų. Buvo įgyvendinti veiksmai pagal e, e, du ramščius, pavyzdžiui, dėl Latinų Amerikos šalių ir užsahario šalių siekiant užkirsti kelią smurtui e, prieš e, moteris ir e, kitiems pažeidimams. Būtent šioje srityje turėtume pirmiausia dėti pastangas, minėdami 25-asios pasaulio konferencijos dėl žmogaus teisų ir Pekino deklaracijos metinės. Jūsų pranešime taip pat palankiai vertinamos tarybos išvados dėl demokratijos, kurios buvo patvirtintos praeitais metais spalio mėnesį. Juose pabrėžiama, kaip e, svarbu, kad rinkimai e, būtų skaidrus ir sažiningi. Tad norėčiau e, padėkoti valstybėms narėms, šio parlamento nariams taip pat, kurie dalyvavo mūsų rinkimų stebėjimo misijose. Tokios misijos yra puikus pavyzdys kaip mūsų institucijos veiksmingai bendradarbiauja. Nenoriu vardyti visų tų misijų, tik noriu kai kurias iš jų paminėti. Kosovas, Malavis, Mozambikas, Šilanka, Tunisas, kitos šalis. Gaila, kad nedalyvavome paskutiniuose rinkimuose Bolivijoje. Šią padėtį ištaisysime ir dirbsime toliau tam, kad apgintume žmogaus teisų pagrindą, kuris yra veiksminga demokratija. Pone pirmininkė, noriu pasakyti, kad šis pasikeitimas nuomonėmis bus labai naudingas ir jam pasibaigus esu tikras, kad pasakysiu, jog pranešėjos darbas siekia to paties tikslo, kaip ir kitos už šias rytį atsakingos tarnybos, kurios dirba kartu ties e, šiuo klausimu. Labai dėkuoju Jums už darbą. Esu e, tikras, kad dabar sulauksiu daugiau informacijos apie tai, e, ko tikitės iš e, išorės veiksmų tarnybos, ko iš mūsų laukiate žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje srityje. Mm, žmonės, kurie dirba mūsų misijose visame pasaulyje, be abejo siekia to paties tikslo. Ačiū. Dėkuoju. Dabar e, pradėkime diskusiją. EPP e vardu vieną minutę, ponas Tomak, prašom. Vă mulțumesc, doamna președinte de ședință. Domn... Ačiū, pirmininkė. Dėkoju, vicepirmininkė Borel. Noriu padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Pranešimas geras ir jis labai aiškiai rodo, kad ES skiria daug pastangų gindama žmogaus teisės ir demokratiją visame pasaulyje. Norėčiau pakalbėti apie vieną pagrindinę teisę, kuri ypač gerbiama mūsų visuomenėje ir kuri mus vienyje visame pasaulyje ir dėl, mm, kuri daro mus labai įtakingus. Tai yra saviraiškos laisvė. Mm, turėtume paprašyti Europos išorės veiksmų tarnybos daugiau nuveikti e, žodžio laisvės labui, nes neprimtina, kad Kaimininėje šalyje, Turkijoje, yra uždaromos žiniasklaidos priemonės, tūkstančiai žurnalistų atleisti iš darbo, kai kas iš jų yra neteisėtai suimti. Labai svarbu ginti šią teisę. Ačiū dabar SND frakcijos vardu, ponas Kocolino, vieną minutę. Ačiū. Iš tikrųjų, ši diskusija apie žmogaus teisės nėra nei kažkoks ritualas, nei biurokratija. Na, sakėme, kad e, balsavimas dėl pranešimo vyksta per vėlai, vėluojame maždaug pusantrų metų. Mūsų atliktas darbas suteikia mums galimybę sutelkti dėmesį į vairius svarbius klausimus ir kolegos iš SND frakcijos mm, atkreips dėmesį į pranešimo naujus skyrius. Manau labai gerai, kad mes kalbame apie tai, kaip mm, nus, užtikrinti, kad ES politika dėl žmogaus teisų gynimo būtų veiksmingesnė. Mes turime skirti tam dėmesio ir taip pat turime galvoti apie naujas priemonės ir naujus įgaliojimus siekiant kovoti su nebaudžiamumu, o nebaudžiamumas plinta ir tai turėtų būti mūsų atsakomybė ir mes busimuose pranešimuose turėtume tam skirti daugiau dėmesio. Ir kova su nebaudžiamumu turėtų tapti mūsų tapatybės dalis. Ir kalbant apie mm, pavojų žmogaus teisėms, neturėtų būti jokių bet arba jeigu. Dabar yra 2020 metai, mes turime apie tai kalbėti, pavyzdžiui, turime į savo darbo tvarkį įtraukti žmogaus teisų Saudo Arabijoje klausimą. Ačiū dabar Renew Europe frakcijos vardu, ponės Gerins. Ačiū pirmininkė. Mm, turime mm, tas pranešimas dėl žmogaus teisų e, kelia tam tiklą riziką, kai kalbame apie pagarbą žmogaus teisėms e, visame pasaulyje. E, kyla rizika, kad mes e, tiesiog apsiribosime tam tikrais šablonais ir kalbėsime apie tos pačius dalykus. Tačiau šiandien situacija yra kitokia. E, kyla susirūpinimas ir mes dabar turime pranešimą, kuris yra gerai apgalvotas, geros struktūros ir kaip galima tikslesnis. Tai yra pranešimas, kurį pateikė ponia Visler E, bus mūsų pagrindas mūsų darbui artimiausiomis savaitėmis, mėnesiais ir galbūt netgi metais. Iš tikrųjų, pranešime atspindėtos praktiškai visos temos ir per daug ne, nepasimetama tarp detalių. Ir iš tikrųjų mums tenka didelė našta kyla tam tikrų, atsirado dabar tam tikrų tendencijų, kurios daro poveikį e, žmogaus teisėms. E, yra atsitraukiama nuo daugia šališkumo ir yra atsisakoma metodų, kurie pasiteisino. Atsi... atsisakoma teisės aktų dėl žmogaus teisių. Ir tie, kas nori atsitraukti nuo daugia šališkumo, iš tikrųjų. Mm, taikstusiu su tuo, kad kai kurios ES valstybės narės, taip pat Europos tarybos narės ir Šiaurės Atlanto alijanso šalis taip pat pasiduota toms tendencijoms. Ir labai gaila, kad tarptų šalių yra ir ES valstybių narių. Ir kadangi laiko neturiu daug, baigdamas norėčiau paprašyti, paklausti komisijos, kokių tolesnių veiksmų ji ketina imtis. Anksčiau buvo pateiktas pranešimas dėl priverstinių santokų ir nepilnamečių santokų draudimo. Ir mes Europos parlamente didelę balsų daugumą balsavome už tai, kad būtų nustatytas draudimas priverstiniams santokoms ir nepilnamečių santokoms ir kad tokia nuostata būtų įtraukta į mūsų tarptautinius susitarimus. Bet man atrodo, kad šiuo klausimu paskutinis žodis dar nebuvo tartas. Ačiū dabar kolega Neumann, frak, žaliųjų frakcijos vardu, vieną minutę. Žmogaus teisų padėtis visame pasaulyje blogėja, todėl svarbu, kad mes patrauktume atsakomybę visus, kurie pažeidžia žmogaus teisės. Tačiau dar svarbiau mums yra pradėti naudoti svertus, kuriuos turi ES, valstybės narės ir kurios lemia mūsų ekonominė gale. Mes turime naudotis tais svertais, kad apsaugotume tos, kurie kovo už demokratiją ir žmogaus teisės. Kodėl E, prekybos susitarimai apgina verslą, bet ne žmonės. Kodėl yra uždirbami milijonai e, parduodant ginklus, kodėl taip daug žmogaus teisų gynėjų negali atvykti į ES, jeigu jiems reikia apsaugos. Ir kodėl Europos įmonės žlugdo tiek daug vietos bendruomenių gyvenimų vien tam, kad galėtų išgauti anglį. Pone Borel, šiuo pranešimu mes norime pakeisti padėtį. Tai yra stiprus pranešimas ir jis sulaukė labai didelės daugumos pritarimo šiame parlamente. Ir tai bus gairės jūsų darbui artimiausiams penkeriems metams. Ir noriu padėkoti Izabel Izardelimą už puikų darbą. Ačiū. Dabar ponė Baldasarė vieną minutę. Mm-hmm. Pirmininkė, kolegos, e, šiandien norėčiau paraginti jūs ir paprašyti jūsų nesitaikstyti su tuo verslu, šešių milijardų eurų, dolerių vertės verslu, tai yra surogatinė motinystė, kai yra išnaudojamos moteris iš skurdžių šalių, tai iš tikrųjų yra šiuolaikinė vergovė. E, pasmerkime tą praktiką, kuri pažeidžia moterų orumą. Iš motinų atimami vaikai tampa tiesiog surtaties objektu ir taip yra pažeidžiamas Vaiko teisų konvencijos 7 straipsnis. Šis klausimas jau buvo keliamas 2011-2015 metais. Buvo kalbama apie netinkamą elgesį su pažeidžiamomis merginomis ir nemanome, kad moterų apsauga turėtų būti vien tušti, tušti žodžiai. ES turi būti pagrindinė žmogaus teisų gynėja ir turi kovoti su surogatinė motinystė. Vaikai nėra prekė, o moteris nėra inkubatoriai. Mums reikia jūsų pagalbos. Ačiū. Dabar ponas Černetski vieną minutę, kar frakcijos vardu. Pirmininkė, e, vyriausias įsigaliotinį mm, per du trečdalius jūsų pasisakymo ekrane buvo rodoma, kad vis dar vyksta diskusija apie Iraną ir padėtį Irane ir Irake. Džiaugiuosi, kad dabar jau vaizdas ekrane atnaujintas, bet gavau ne vieną žinutę į savo telefoną, kad situacija keista. Džiaugiuosi, kad čia Europos parlamente mes vis dėlto suvokiame jog esame institucija, kuri rodo demokratijos standartų pavyzdį visam pasauliui. Tai yra gerai. E, stebėjau, e, esu stebėjęs rinkimus 20 skirtingų šalių ir žinau, kad mūsų rinkimų stebėjimo misijos tikrai yra prasmingos. Tačiau m, mm, dabar atsidūrėme tokioje padėtyje, kad mums patiems tenka e, įtvirtinti ir ginti tam tikrus demokratijos standartus. Man tokia padėtis sunkiai suvokiama, nes ką tik gavau informacijos, na jau sakiau, kad buvo padaryta klaida ekrane ir tai nebuvo mano pasisakymo dalis, todėl tikiuosi, kad sutiksite man daugiau laiko e, pasisakyti. Ir taip pat norėčiau paklausti, kodėl vakar buvo nesurenkta diskusija apie įvykius Paryžiuje. Kalbėtojas nutraukiamas. Urban Krespo. E, Guengel frakcijos vardu. Kalbės vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. 2018 buvo pažymėti neapykantos diskriminacijos, netolerancijos, politinio smurto prieš kovotojus už žmogaus teisės ir aplinkosaugininkus, kurie buvo net nužudyti ir šiandien mes dar reikalavome užtikrinti teisingumą. Ir būtent 18 metais Moteris maškai išėjo į gatves protestuodamos prieš kraštutinius e, dešiniuosius ir jų veiksmus. Dabar yra parengtas pranešimas dėl žmogaus teisų padėties, tačiau jame nedaug apie tai kalbama. Mes turėtume galbūt e, <clears throat> apsidairyti, e, pasidaryti po tos pabėgėlių stovyklas, pavyzdžiui, Morijoje, taip tikras europinis e, Guantanamas ir neturėtume veidmainiškai kritikuoti kitų šalių dėl nepakankamai užtikrinamų žmogaus teisų. Turėtume pažiūrėti, kokia yra situacija pas mus, turime pakeisti šią situaciją ir e, padaryti galą žmogaus teisų pažeidinėjimams taip pat ir Europoje. Tas pasakytina ir apie tarptautinių koncernų veiklą Europoje. Dabar kolega Kastaldo neprisijungusiu vardu vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė. Mėly kolegos, rytoj balsuosime dėl 18 metų <clears throat> pranešimo dėl žmogaus teisų ir demokratijos padėties pasaulyje. Šis pranešimas yra labai svarbus, jame pabrėžiama pagrindinių teisų e, svarba, daugiašališkumo principo laikymasis, tolerancija. Noriu priminti, kad tik bendromis pastangomis galime užtikrinti, kad mūsų veiksmai atitiktų e, šias vertybės. Noriu padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą, už e, savo pozicijos pristatymą skirtingose komitetuose. Tai yra strateginės svarbos dokumentas, kuriame e, pabrėžiama mūsų bendra pozicija, siekis ginti demokratiją, žmogaus teisės, teisės viršenybę. 19 metais pastebėjome, dar didesnės, grėsmingesnės totalitarizmo stiprėjimo tendencijas tarptautiniu mastu, todėl labai svarbu, kad ES rodytų pavyzdį tarptautiniai bendryjai. Turime per šią kadenciją vis daugiau dėmesio skirti žmogaus teisėms ES politinėse veiksmuose ir raginti kitus laikytis bendrų taisyklių. Ačiū kolega Fandalin dabar kalbės. Pone pirmininkė, matau, kad e, ponas e, <clears throat> Borelis užsijėmęs maigo savo mobilų telefoną, būtų gerai, kad jis ausinės užsidėtų. Deja, būtina šiame e, pranešime skirti dėmesio religinėms bendruomenėms, nes tikėjimas yra labai e, svarbus milijardams pasaulio žmonių ir jie nori laisvai išpažinti savo tikėjimą dėje. Įvairios religinės bendruomenės yra e, persekiamas, netgi žudomas. Pirmiausia, aš turiu omenyje e, žmonių žudimus tokiose šalise kaip Iranas, Indija, Nepalas, Nigerija, Saudė Arabija ir Somalis. Aš tikiuosi, kad e, pons Barės per tą laiką užsidėjo savo ausinės. Tačiau Europos politika yra e, dviveidiška. Viena vertus e, yra smerkiami teroristiniai išpoliai ir pagristai, tačiau ES ir toliau prekiauja su tomis šalimis bei neturi konkrečių duomenų. Taigi imkitės pagaliau priemonių prieš tokias šalis, kurios netinkam elgesi. Ačiū kolega Santos, vieną minutę dabar kalbės. Šis pranešimas nėra tik tai biurokratinis ritualas, iš tiesų jam parengti reikia veiksmų derinimo, dialogo, todėl labai noriu padėkoti pranešėjai, ponė Vizler Lyma ir mūsų šešėliniam pranešėjai užsidėtas pastangas. Galima būtų daug ką pasakyti, tačiau kadangi laiko trūksta, noriu pabrėžti svarbiausius aspektus. Reikia skirti pakankamai dėmesio ir svarbos pilietiniai visuomeniai tuo metu, kai jos socialinė erdvė vis labiau apribojama. Pranešime pateikiama nuorodai būtinybė e, kovoti su nebaudžiamumu, ginti čia buvis nuo įvairių kylančių grėsmių. Daugiau nei 70 milijonų pasaulyje yra priversnai perkeltų asmenų. Taip pat atkreipimas dėmesys į būtinybę užtikrinti lyčių lygybę. Pasaulyje yra žymiai daugiau dalykų, kurie mus vienyje, už tuos, kurie, nei tų, kurie mus skiria. Taigi reikia e, nu, tais vienijančiais aspektais vadovautis ir Europos parlamente, ponė Fonvyzė mėly kolegos, jūs žinote, kur buvo pagamintos ir atspausdintos jūsų, atspausdinti jūsų kalėdiniai atvirukai. Gruodžio mėnesį viena mergaitė Junktinė karalystėje rado savo pašto dėžutį atviruką, kuriame buvo prašoma pagalbos ir e, e, tos pagalbos paprašė <clears throat> asmo, kuris gamino tą kalėdinį atviruką Kinijos kalėjime. <clears throat> mes nepastebime, pirdami pigius e, gaminius tikrų jų gamybos sąnaudų. Ir daugelis prekinių ženklų Europoje jų atstovai nežino, nei nenori žinoti, kas vyksta jų tiekimo grandinėje. Turime nedelsdami imtis veiksmų, kad ES mastu e, patvirtintume tinkamus teisės aktus, siekdami užtikrinti deramo apdairumo principų laikymasi tiekimo grandinėje, kad mūsų pigus gaminiai, e, e, kuriuos įsigijame, nebūtų gaminami žmogaus teisų sąskaita. Pone Hautau, dabar vieną minutę. Ačiū. Pone pirmininkė, vyriausias įsigaliotinį noriu pabrėžti parlamento raginimą patvirtinti e, atitinkamus teisės aktus europinėms įmonėms, pagal kurias būtina laikytis uh, deramo stropumo principu, nes tokiu būdu jos įneštų savo indėlį, atremiant <clears throat> pasaulinius iššūkius. Ir daugelis įmonių prašo tokius teisės aktus patvirtinti, ypač ES e, lygmenių tam, kad būtų užtikrinta ir sąžininga konkurencija rinkoje. Taigi privalome skatinti atsakomybę, o ne atsakingumą, o ne neatsakingumą. Taigi taip pat turime numatyti ir tinkamas pagalbos priemonės netinkamo elgesio aukoms. Ir dar norim priminti, kad būtent tai sudaro trečiai jungtinių tautų ramstį siekiant užtikrinti žmogaus teisų laikymasi versle 20 metai turėtų tapti veiksmų metais ir ES turi siekti veikti taip pat ir už ES ribų. Ačiū kolega Rausen dabar pasisakys, jam vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Šiame pranešime matome, kad daugelį valstybių narių žmogaus teisės vis dar trypiamos kojomis. Pastangos uh, užtikrinti uh, žmogaus teisės turėtų bu, likti svarbia sudėdamai užsienio politikos dalimi. Aš turiu menyje vaikų teisų užtikrinimą, negaliųjų asmenų teisės ir e, taip pat e, užkirs, būtina užkirsti kelią žmonių persekiojimui, nesvarbu dėl kokių priežasčių ar e, religijos, ar lytinės orientacijos odos spalvos. Visame pasaulyje krikščionys yra labiausiai persekiojama religinė grupė. Taigi man kyla klausimas, e, kada pagaliau bus paskirtas e, specialusis ES pasiuntinys atsakingas už religinius e, klausimus. Aš noriu paklausti, kokia yra su, su šia pareigybė susijusi situacija. Ačiū, Kominė Olivieris vieną minutę kalbės. Mėly kolegos, ponė pranešė, visi sutarėme dėl to, kad ES įtaka tarptautinėje arenoje turi būti grindžiama e, pagarba žmogaus teisėmis, tačiau e, jeigu ES e, valstybės narės pačios nesugeba savo teritoriją užtikrinti žmogaus e, teisų, tai kaip galima to reikalauti iš kitų valstybių. E, e, Oriolio Džunkero nėra šioje salėje šiandien dėl to, kad Ispanija pati neužtikrina žmogaus teisų, jų negerba ir aš pats kartu su kitais Katalos nepriklausomybės lyderiais turiu slėptis Belgijoje, nes Ispanija nesilaiko žmogaus teisų, Rusija, Turkija taip pat e, teigia, kad mes vadovavomės Ispanijos standartais. Jeigu viena ES šalis nuolat pažydinėja ES e, teritorijos žmogaus teisės, tai ES tikrai negali reikalauti iš kitų valstybių tas žmogaus teisės gerbti. Ačiū. Jums noriu užduoti klausimą pagal Milnosios kortelės procedūrą, ar atsakytumėte į šį klausimą. Ne, kolega nenori atsakyti klausimą, tęsime diskusijas, dabar kalbės kolegė Arena, jai vieną minutę. Taigi, Aš nebuvau pasirengus kalbėti, nes e, e, ekrane yra užrašyta kokalarį pavardė. Atsiprašau, sako pirmininkė, padariau klaidą, poniai kokalarį suteikiam žodis. Bet jai taip pat vieną minutę atsiprašau. Aš jau išbraukiu jūsų pavardę, kuomet e, bandėte užduoti klausimą pagal Milos kortelės procedūrą. Prašau. Ačiū labai, pirmininkė. Matome, kad e, demokratija visame pasaulyje šiuo metu smunka ir e, kyla įvairių sunkumų, didėja smurtas prieš moteris. Tai, ko gero, labiausiai paplitęs pažeidimas visame pasaulyje, bet e, yra dar Kinija ir Rusija, kur taip pat gausų įvairių pažeidimų ir dabar ypač reikia imtis pastangų šioje srityje. Norėtų, kad, norėčiau, kad komisija suteiktų pirmenybę trim dalykams, kad būtų skiriamos sankcijos tiems, kas širkščiai pažeidžia pagrindinės teisės. Be to, reikalavimas laikytis demokratijos principų ES ir į ją stojančiose šalise turi būti griežtesnis. Uh, Ir be to ES turėtų prisijimti didesnę atsakomybę, e, siekdama e, gerinti moterų ir vaikų teisų padėti visame pasaulyje. Turime skatinti minti kad reikia apsaugoti žmogaus pagrindinės teisės ir demokratiją. Mes labai rimtai e, e, į tai žiūrime ir neturėtume visko priimti kaip savaime suprantamo dalyko. Ačiū dabar, ponia Arena. Praėjus 70 metų nuo visuotinės žmogaus teisų deklaracijos gyvename tokiame pasaulyje, kur žmogaus teisėms kyla pavojai. Iš tikrųjų, E, kyla susirūpinimas. Milijonai žmonių yra, iš milijonų žmonių yra atimtos pagrindinės teisės ir e, verslas e, iš esmės aukoja iš, ištisas gyventojų bendruomenės, siekdamas pelno arba siekdamas patenkinti akcininkus. Taip pat yra ir autoritarniai režimai, kurie taiko diskriminaciją, e, apsidengdami tariamą tautinę tapatybę. ES taip, taip pat e, tai nesvetima, nors ES yra žmogaus teisų gynėja. Taigi mums kyla pareiga ir atsakomybė. Mes turime būti e, žmogaus teisų gynimo pagrindinis variklis pasaulyje. Ir tai reiškia, kad visa mūsų politika - priekybos, diplomatinė, e, taip pat ir asociacijų susitarimuose mes prioritetą turime teikti žmogaus teisėms ir žmogaus teisės turi tapti, likti ES standartų ir, ponė Borel, jūs galite mus paremti įgyvendinant šią mm, sudėtingą užduotį. Dėkuoju. Dabar ponė Rodrygės Ramos, prašom. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Pone Komin, tokiuose demokratijose kaip mano šalis Ispanija, žmogaus teisės gerbiamos. Vykdomi įstatymai, e, teismų sprendimai, garantuojamos žmogaus teisės. Jūs e, kalbėjote apie Jūsų draugas pažeidė konstitucinės teisės ir e, pabėgo nuo Ispanijos e, teisingumo, neprisėmė atsakomybės už savo veiksmus. Ir e, čia šiuose rūmuose kalbama dabar apie nebaudžiamumą, o ne imunitetą. Būtent tuo baigėsi demokratija šiuo atveju. Ačiū. Dabar ponia Brikmon Ačiū pirmininkė, dėkoju kolegoms iš Dro komiteto už puikų pranešimą, kuris šiandien buvo pristatytas ir aš tikiuosi, taip pat tikiuosi, kad jis bus patvirtintas didelę balsų daugumą parlamente. Kalbama apie e, saviraškos laisvę ir žiniasklaidos pluralizmą kaip e, demokratinės visuomenės esmę ir iš tikrųjų negalime apsiriboti tokiais argumentais kaip kova su terorizmu, valstybės saugumo arba viešąją tvarką. Iš tikrųjų kalbame ir apie neteisėtus sulaikimus. Mes, manau, turėtume ir toliau. E, e, puoselėti žmogaus teisės visame pasaulyje, vykdydami savo išorės politiką ir neturėtų mums daryti įtakos autoritarniai režimai. Ir, na, bet manau, kad artimiausiais mėnesiais mes turėsime viską įrodyti, kadangi artimiausių metų, per artimiausius kelias mėnesius turėtume ratifikuoti priekybos sustarimą su Vietnamu, tačiau Vietname demokratinė padėtis suprastėjo, yra daug politinių kalinių ir išorės veiksmų tarnyba e, priminė mums, kad yra reaguojama, kad reikia reaguoti į žurnalistų ir blogerių, tinklaraštininkų sulaikymus. Taigi kaip reikėtų reaguoti, kaip reikėtų kalbėti apie žmogaus teisės e, priekybos politikoje. Ačiū dabar, ponė Fitzgerald, vieną minutę. Ačiū visų pirma, noriu pasveikinti pranešėją Izabel Vizeler Lima parengus šį pranešimą, nes, kaip sakė kolegos, tai įsamiausias e, pranešimas dėl žmogaus teisų, bet kyla klausimas, e, kokios reakcijos sulauksime, kaip jis bus įgyvendintas svarbiose organizacijose, konkrečių asmenų, reikia užtikrinti, kad ir pačios vyriausybės įgyvendintų gerąją patirtį dėl žmogaus teisų. E, Daugeliu žmogaus teisų kyla pavojus, didėjant autoritarizmui ir e, kitiems dalykams visame pasaulyje. Moterų teisėms kyla pavojus. Reikia e, stengtis užtikrinti, kad konvencija dėl smurto prieš moteris būtų įgyventinama, kad šalis, kurios nėra jos ratifikavusios, ją ratifikuotų. Imkime vadovaujamo vaidmens Tegul visi mūsų politiniai vadovai apie tai kalba. Užtikrinkime, kad kalbėtume apie tai, kas e, nutinka žmogaus teisų gynėjams, e, kad mes juos apsaugotume. Ačiū. Dabar e, ponas Kiostar, vieną minutę. ES sutarties antrajame straipsnėje pasakyta, kad vertybės, kuriomis grindžiama Europos sąjunga, tai žmogaus orumas, žmogaus teisės, teisinė valstybė, demokratijos principai, žmogaus teisų e, gyvendinimas. Žinoma, e, visa tai galioja ne tik ES piliečiams, visiems. Bet uh, matome išimčių. Jeigu esate pabėgėlis iš Bosnijos ir Hercegovinos, e, kurio e, Kroatijos pasieniečiai e, neleidžia eilinį kartą ir sumuša ir kitaip tyčiojasi. Akivaizdu, kad žmogaus teisės yra pažeidžiamos, ypač pabėgėlių atveju. Tai kenkia vertybėms, kuriomis grindžiama Europos e, Sąjunga, žmogaus teisės ir demokratija pasaulyje. Turėtume laikytis griežtos pozicijos, kad e, turi būti visiems užtikrinama teisė į prieglopstį, visiems pabėgėliams visame pasaulyje, kad jie galėtų pasinaudoti savo žmogaus teisėmis. Ačiū. Dabar e, ponas Sančias Amor vieną minutę. Ačiū. Ponas Komin nenorėjo atsakyti į klausimą pagal Milinosios kortelės procedūrą, bet jam priminsiu, kad šis e, dokumentas susijęs su žmogaus teisėmis ir demokratija visame pasaulyje. Ir e, tai reiškia, kad tai svarbu ir Europos Sąjungai. Tai, kad, kas įvyko Katalonijos e, parlamente, tai yra faktiškai pabrėžia dar kartą, kad ir ponas Komin, e, sėdėdamas šiuose rūmuose, naudojasi tomis pačiomis teisėmis ir e, visi gerbė tas teisės, e, kai jie yra teisūs, o jis ne. Tad noriu padėkoti poniai Viselė ir Lima ir kitiems kolegoms. Juk svarbu ne tik įteikti Sakarovo apdovanojimą tiems, kas jo nusipelnė, turime daryti įtaką uh, tam tikriems režimams, turime pasinaudoti savo gynybos e, pajėgumais, kad galėtume skatinti žmogaus teisės ir demokratiją ir kad e, taikytume grįžtesnį gynybos politiką atitinkamais atvejais. Ačiū. Dabar e, ponia Falat vieną minutę. Tam jos nebėra, tad galime perėti prie spontaniškų pasisakymų. Atsiprašau, galiu uh, suteikti žodį tik penkiems nariams, bet pasistengsiu e, suteikti žodį visoms frakcijoms. Pradėsime uh, uh, nuo pono Posipil. Vieną minutę, prašom. Ačiū labai. Vyriausias įgaliotinį, e, kolegos, e, turiu tik vieną pasvą. Dėl žmogaus teisų dažnai diskutuojame Europos parlamente, neretai kalbame apie tai, kaip e, žmogaus teisės yra pažeidžiamos įvairiuose pasaulio regionuose. Ir kalbant apie šį pranešimą, tikiuosi, kad jis bus mums tinkamos gairės, kurių paisysime savo darbe ir Europos užsienio politikoje raginame užkirsti kelią žmogaus teisų pažeidimams, norime e, imtis grįžtesnių veiksmų prieš regionus ir šalis, kurios pažeidžia žmogaus teisės. Noriu, kad tiesėtume šį pažadą, kad imtumėmės veiksmų ir e, noriu, e, kad remtume tas valstybės, kurios gerbia žmogaus teisės. Dėkoju. Pane Vort, vieną minutę. Šiuo pranešimu e, dar kartą pakartojama Europos parlamento e, rezoliucija, kuri buvo priimta 2018 m. gegužės 3 d. dėl migrantų vaikų apsaugos. E, pernai buvo atmestas pasiūlymas išlaikyti migrantų vaikų apsaugą Junktinėje karalystėje. Tai um, Išdavimas, e, atsisakyta humanitarinės pagalbos ir kitų svarbių principų. Aš norėčiau e, paminėti e, liberistų partijos atstovą, kuris vadovavo kampanijai šioje srityje. Tai buvo didžiulė klaida, kurią padarė mūsų vyriausybė. Jeigu šitaip atrodo globalioji Junktinė karalystė po breksito, jeigu būtent tai norime pasakyti, kas esame, kas esame per tautą, Mm, turime apie tai e, labai e, gerai pagalvoti, nenorėtume mm, tapti tokią tautą ir e, kaip kovotoja už vaikų teisės noriu priminti Alaną Kadį ir kitus migrantus vaikus, kurie žuvo. Ačiū. Dabar ponas Auštrevičius. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Nepaisant e, e, visų pastangų, žmogaus teisų padėtis pasaulyje negerėja. E, moterų, vaikų, etninių mažumų, religinių mažumų teisės, jų padėtį sunku suvokti. Nepaisant to, kad žmogaus rytyje dedama daug pastangų, vykdomas didžiulis darbas. Labai svarbu reaguoti į pažeidimus spręsti e, šiuos klausimus. Pavyzdžiui, e, e, Kambodžoje padėtis tik blogėja, politinė opozicija, plėtinės visuomenės grupės, nepriklausomos žiniasklaidos atstovai, smurtas prieš juos tik didėja. Be to, daug kas vyksta ir prie mūsų sienų. Baltarusijoje nematome, kad gerėtų politiniai procesai, įskaitant susirinkimų teisę ir asociacijų teisę, laisvo, žodžio laisvės, žiniasklaidos laisvės padėtis pilietinė visuomenė paliekama nuošalyje, ne, negali dalyvauti e, dėrybose ir e, tuo metu, kai šalis e, tuoj pat tuoj, tuoj neteks savo suverenumo dėl Rusijos veiksmų. Ačiū ir dabar ponia Volis, paskutinė kalbėtoja, vieną minutę. Ačiū, pirminkė. Žmonės sako, kad pavojus kyla žmogaus teisėms, taip, bet dėja e, nebetekome savo moralinio autoriteto, kad kalbėtume apie žmogaus teisės, kaip kalbėjome anksčiau. Dažnai e, matome, kad teisinės valstybės e, principai pažydžiami visame pasaulyje ir tai niekaip ne, nepadeda mumis pasitikėti daugiau, kai kalbame apie žmogaus teisės. Europa e, turėtų e, kovoti e, su problemomis šioje srityje ir Saudo Arabijoje, pavyzdžiui, nukertamos galvos, reguliariai tai daroma, bet man atrodo, kad jokių veiksmų nesijimama. Izraelis, Palestina, ten žmogus teisės ir demokratijos principai pažeidžiami nuolat. Mes turime elgtis nuosekliai. Ačiū. Dėkuoju. Dabar grįžime vėl prie komisijos. Žodis vicepirmininkų vyriausiajam įgaliotiniui. Prašom. Human rights is an endless, an endless issue. Ačiū. Dėkuoju visiems kyla tikrai daug klausimų. Pradėsiu atsakyti į labai konkrečius klausimus dėl mūsų specialiojo pasiuntinio e, atsakingo už įsitikinimų e, laisvės klausimus. Taip, tai Žanas Figo, e, pirmininkas Junkeris įsteigė tokį postą ir jį paskyrė Žaną Figelį 2016 m. gegužės mėnesį. Jis um, e, užtikrina, kad būtų įgyvendinamos ES gairės dėl įsitikinimų laisvės įgyvendinimo. Taip yra įrašyta jo įgaliojimuose. Jis lankosi šalise, kuriuose e, kyla pavojus įsitikinimų laisvei, e, bendrauja su nacionalinėmis valdžios institucijomis, žmogaus teisų organizacijomis, įvairiais lyderiais, bendruomenėmis, veda su jais dialogą, skatina įvairovę. Truputį pakartoju tarsi tą patį e, skirtingais žodžiais, bet būtent tuo jis užsima. Taip pat jis yra specialusis patarėjas visumo bendradarbiavimo e, srityje tarpančiam komisijos nariui. Atrodo, kad to parlamento nariu, į kurio klausimą dabar atsakau, salėje nebėra, bet tikiuosi, kad bus išgirstas šis atsakymas dėl specialiojo pasiuntinio pareigų ir to, kaip galima jas patobulinti. Be abejo, reikia rūpintis šiuo klausimu. Galbūt net ne visi žino, kad yra toks specialusis pasiuntinys atsakingas e, už e, šią sritį. Galbūt kitą kartą galėsime įsameu apie tai pakalbėti. Bet kuriuo atveju e, žmogaus teisų klausimas yra labai e, platis rytis. Kai kas e, kalbėjo apie tai, kaip e, vakarų šalių vartotojai džiaugiasi galėdami įsigyti pigių prekių, užtikrinamos kuo mažesnės sąnaudos, kuo pigesnės prekės, tuo atrodo didesnė desnis veiksmingumas, našumas, nepaisant to, kad tai reiškia, jog darbuotojų teisų visiškai nepaisoma, nors reikalaujame jų paisyti mūsų ekonomikos sistemoje. Europos Sąjunga, ko gero, yra organizacija, kuri labiausiai rūpinasi šiais klausimais visame pasaulyje, visose savo veiklos srityse. Yra įvairių privalomų uh, E, sistemų, kurios yra gyvendinamos, pavyzdžiui, e, prekybos deimantais srityje kitų mineralų e, išgaunamų konflikto zonose, gavybos srityje. mirtinų injekcijų srityje, vaikų darbo srityje yra įvairių veiklos sričių, įvairių susitarimų dėl glaudaus bendradarbiavimo, dėl žmogaus teisų pažeidimų Azijoje. Investuojame daugiau nei 5 milijonus į šią programą, panašiai ir Latino Amerikoje. Bet reikia daryti daugiau. Turime užtikrinti būtiną konsensusą, patvirtinti įgaliojimus, kad būtų daugiau dirbama šioje srityje. Tad Europos parlamentas, e, turėdamas iniciatyvos teisę, turėtų e, ją e, pasinaudoti, kad įvykdytų šią užduotį. Jūs turite pajėgumus, kuriais galite pasinaudoti. Kaip žinote, aš atstovauju žmonėms, kurie ne visada dėl visko sutarė ir tam, kad būtų patvirtinti įgaliojimai, svarbu užtikrinti, kad jie būtų e, veiksmingi, naudingi ir parlamentas turėtų pasinaudoti savo iniciatyvos e, teisę. Manau, kad e, tai būtų labai svarbu, ko gero svarbiausia visame pasaulyje būtent šiais klausimais rūpintis. deramo patikrinimo teisės aktai. Taip, mes raginome patvirtinti tokius teisės aktus dar per ankstesnę kadenciją ir kai kurios valstybės narės, kaip antai Prancūzija ir Niderlandai, yra patvirtinusios mm, nacionalinę teisę e, šioje srityje, kitos ne. Taigi dėl e, šio klausimo nuomonės, nuomonės labai įsiskiria.